sustabdyta parlamento plenarinį sesiją pratešimą. E, 27 susaja protokolą jums yra išdalinta, ar kas nors turite prieštaravimų dėl protokolo, protokolų turinio, niekas. Prieš du mėnesius <clears throat> buvo pagrobta Razan Saitunų Sakharo premijos